Padirbėjo iš pėties. Ačiū gerbiamam paskirtajam komisijos nariui. Dabar norėčiau padėkoti visiems parlamento nariams dalyvavusiems šioje sesijoje. Jūs esate tikrai patyrę garbus parlamento nariai ir manau, kad ir paskirtasis komisijos narys pritars tai minčiai, kad visi kad šis klausimas buvo vienas svarbiausių, turint omenyje penkis, kuriuose mes dalyvaujame kaip komitetas. Aptarėme tikrai labai svarbius klausimus. Ačiū. Taigi dar kartą komiteto nariams. Ačiū taip pat už jūsų pasirengimą šiam klausimui. Tai irgi svarbus dal dalykas, svarbi darbo dalis ir komiteto koordinatoriai, remdamiesi jūsų pateiktą informaciją, pateiks savo nuomonę dėl jūsų kandidatūros. Jūs kalbėjote apie tai, kad peržiūrėsite priemonės skirtas teisėtai migracijai. Taip pat e, buvo neretai minimas duomenų saugojimas ir su tuo susiję aspektai. Minėjote, kad bus rengiamas naujas pasiūlymas dėl PNR direktyvos, norite stiprinti Frontex agentūros darbą. Man atrodo, kad kalbėdamas iš tiesų sureagavote į daugelio parlamentarų nuogastavimus reikštus, tačiau visgi turime dar susiburti ir aptarti tai, ką sakėte. Susitiksime 17 valandą ir be abejo gal liko dar neatsakytų klausimų, tačiau remsimės pateiktą informaciją ir įvykusią diskusiją. Taigi ačiū visiems už dėmesį. Dabar dar paprašysime tarti baigiamąjį žodį paskirtojo komisijos nario. Penkias minutės skirtume. Jeigu viršysite tą laiką, tai tikriausiai prarasite visą tą paramą, kuri jau buvo juntama posėdžio metu jums. Taigi čia jūsų sprendimui dabar paliekame. Jūsų laisvė rinktis, kiek kalbėsite. O gal tik tris minutės, nes iš tikrųjų jau visai pavargę esam. Taigi sakyčiau tris minutės. Baigiamasis jūsų žodis, išvados ir ačiū visiems kolegoms bei paskirtajam komisijos nariui. Dabar žodis jums, prašome. Thank you, Ms. Chairman. Dėkoju, pirmininkė. Gerbiami Europos parlamento nariai. Visų pirma, norėčiau padėkoti jums už uh, šį tikrai, šią tikrai labai įdomią ir vaisingą diskusiją. O šias diskusijas jūs pabrėžėte daug svarbių klausimų, kurie yra taip pat ir labai kebus klausimai. Aš palieku parlamentą, išinu iš parlamento dar e, labiau įkvėptas e, aktyviai dirbti. Jeigu mano kandidatūra bus patvirtinta, aš būsiu pirmasis Europos komisijos narys, e, besirūpinantis migraciją ir vidaus reikalais. Ir aš E, remsiu savo veiksmus trimis ramšiais. Visų pirma, norėsiu užtikrinti, kad ES, kaip kad ir jūs sakėte, pasitelktų visą apimantį, veik, veik, visą apimančią veiksmingą migracijos politiką, remdamasi solidarumo ir proporcionalumo principais bei nepamirždama atsakomybės. Antra, reikia imtis e, saugumo, svarbių saugumo e, iššūkių, e, pavojų ir reikia nepamiršti pagrindinių žmogaus teisių bei užtikrinti, kad visų mūsų piliečių, e, visų mūsų piliečių gyvenimas būtų saugioje aplinkoje. Taip pat reikėtų ir bendradarbiauti su e, Europos parlamentu ir e, tai daryti vystant atvirą dialogą su jumis. Mes, aš turėčiau bendradarbiauti su jumis, stengdamasis užtikrinti skaidrumą ir abipusį pasitikėjimą. Dėkuoju Jums uždėmesi. Dėkoju paskirtajam komisijos nariai, jūs išklausite mano patarimo. Posėdis baigtas.